Keisimban pranešimas apie Europos centrinio banko teisę taikyti sankcijas ir pono Galtieri pranešimas apie Europos centrinio banko renkamą statistinę informaciją. Pradėsime nuo pranešėjų. Kiekvienam suteiksiu po keturias minutės. Pirmiausiai ponas Galtieri. Grazie, prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė, Europos parlamentas turi pareikšti savo nuomonę konsultacijų proceso metu dėl tarybai pasiūlytos silto reglamento peržiūra. Tai yra reglamentas su statistinės informacijos rinkimu, tą daro Europos centrinės bankas. Tai yra reglamentas, kuris išplėstų Europos centrinio banko galės sankcijų taikymų srityje. Ir tai taip pat yra vienas iš Europos centrinio banko veikimo ramščių. Uh, E, siūlymas yra toks įsigaliotų. Įsigaliojo vien, e, bendras priežiūros mechanizmas ir Europos centrinis bankas dabar e, turi turėti galimybių tinkamai rinkti statistinius duomenys ir juos apdoroti. Teisės aktus prieimus bus galima tinkamai naudoti statistinę informaciją E, kuri nėra vieša, kaip tą daro nacionaliniai centriniai bankai. Jie irgi e, atlieka rizikos ribojimo priežiūrą ir turi galimybę rinkti statistinę informaciją. E, Ta atlieka nacionalinės struktūros atsakingos už finansų sektoriaus stabilumą ir statistinių duomenų rinkimą. Visa tai E, yra daroma, renkant pakankamai detalius duomenys tam, kad būtų galima tinkamai suinteresuotoms struktūroms atlikti joms tenkačias funkcijas. Ekon komitetas teigiamai vertina e, siūlymus e, susijusiu Europos centrinio banko įgaliojimų išplėtimu, pateikti pakeitimai, kuriuos aš be kitako pateikiau, turi tikslą užtikrinti geresnį statistinių duomenų perdavimą ir apsaugoti jų konfidencialumą. Buvo pateiktas pakeitimas, kur numatyta prievolė atsakingoms administracijoms struktūroms, kurios gauna šią statistinę e, neviešą informaciją, priimti visas reikalingas priemonės tam, kad būtų užtikrinta tos informacijos apsauga. Ekon komitetas priėmė ir kitų pakeitimų ir kai kurie iš jų nėra aptarti Europos Centrinio banko rekomendacijoje. Pavyzdžiui, skaidrumas e, statistikos rytyje e, atliekant Europos Centrinio banko tam tikrus veiksmus. Visi sprendimai turėtų būti būti susiję su Europos centrinių bankų funkcijų išplėtimu. Taip pat prašom užtikrinti proporcingumo principą, apie tai yra kalbama. Mano pateiktame pranešime, kai dėl sankcijų yra daromas skirtumas tarp tų sankcijų, kurios taikomos dėl e, kurios, tai, kurios buvo padarytos dėl klaidų, kurios buvo padarytos netyčia ir dėl tyčinių klaidų. Uh, E, svarbiausia, kad būtų laikomasi proporcingumo principo. Ši peržiūra yra labai svarbi, nes ji sudaro dalį visų sprendimų susijusių su Europos centriniu banku vykdoma priežiūros veikla. Tikiuosi, kad Europos parlamentas pritars e, mūsų parengtiems pranešimams, kad taryba galėtų tekstą patvirtinti kuo greičiau buvo pasiektas labai platus konsensusas dėl šio pranešimo. Už tai noriu padėkoti visoms politinėms frakcijoms ir šešėliniams pranešėjams ir aš manau, kad tai turėtų paskatinti tarybą atsižvelgti į kon komiteto rekomendacijas. Ačiū. Taja. Dėkojam. Dabar steiksime žodį poniai Swinburne. Keturias minutės ir nedaugiau. Dėkuoju, ponė Prinkė, sveikinuosi su komisaru Hillu. Visų pirma, aš noriu padėkoti ponui Johanui Van Overvelt už tai, kad jis puikiai padirbėjo rengiant e, šio pranešimo projektą prieš e, pradėdamas dirbti Belgijos finansų ministru. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams iš visų politinių frakcijų už puikų bendradarbiavimą nepaisant e, tam tikrų nesutarimų dėl nelabai svarbių e, pranešimo vietų. Aš labai tikiuosi, kad e, už jį bus teigiamai balsuojama rytoj. Pastaruoju metu mes matome, kad ECB patiria didelių pokyčių. Jam suteiktos galios prižiūrėti didžiausius eurozonos bankus. O valstybės narės, kuris nepriklauso eurozonai, taip pat gali prisijungti prie bendrojo priežiūros mechanizmo. Bankų sąjunga e, esmingai pakeitė ECB atsakomybės srityj. E, ECB ir toliau e, turės labai svarbų e, vaidmenį pinigų politikoje, bet taip pat užtikrins ir priežiūrą. Ankstesnėje kadencijoje parlamentas stengiasi ECB veikloje sustiprinti priežiūros e, procesus ir informacijos apsikeitimą. Mes e, norime užtikrinti, kad informacija su Europos parlamentu bus tinkamai dalyjamasi ir kad bus užtikrinta atskaitomybė Europos parlamentui. Šio reglamento pirmajame projekte, kai ECB skirdavo finansų institucijai e, tam tikrą sankciją, nebuvo numatyta jokių laiko terminų nei prievalės atskleisti tas sankcijas. E, tam tikromis aplinkybėmis e, gali prireikti nepaskelbti, kad sankcija yra taikoma. Pavyzdžiui, jeigu kyla krizės situacija arba jeigu bankas gali nuo to nukentėti dar labiau. Tačiau e, sankcijos galimybė ne visada e, gali neigiamai paveikti e, didelę finansų instituciją, nors didelės antraštės laikraščiuose gali tam tikros žalos padaryti. Todėl mes manome, kad ECB ilgai negali nuslėpti to, kad e, prieš vieną ar kitą instituciją yra taikoma tam tikra sankcija. Aš e, pasakau už tai, kad kiekvienas yra nekaltas, kol neįrodyta kitaip. Todėl e, jeigu žiūrėsime į informacijos paskleidimą kaip į e, žalą reputacijai, tai mes turėtume suteikti truputį ilgesnį laiką prieš tą informaciją paskleidžiant plačiau. E, mes e, neturėtumėte e, pasiekti tokios situacijos, kai akcijų kaina nukrenta dėl to, kad paskleista informacija, kuri paskui apeliacijos procese yra paneigiama. Šito turėtų laikytis ECB vykdydamas savo priežiūros įgaliojimus. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas palaikys poziciją, kuri ragina siekti didesnio skaidrumo. Dėl Goltieri pranešimo pridurti nelabai ką turiu. E, priežiūros institucijos labai remiasi aukštos kokybės e, duomenimis ir statistika. Todėl, manyčiau, e, kad pasiūlymus, e, kurie yra tiekiami šiuose dviejose pranešimuose, rytoj būtina paremti. Dėkoju. Dabar trims minutėms žodis Lordui Hillui, komisijos nariui. Pirmininkė, aš esu dėkingas, kad galiu kalbėti apie e CB sankcijas ir statistinę informaciją. Norėčiau pasveikinti ponė Svimburt ir pono Gualtierį su atliktų darbu. Rekomendacija dėl ECB sankcijų labai svarbi, nes tai dalis bankų sąjungos. Mums to reikia, nes ECB įgis galės taikyti ES bankininkystės teisės aktus ir sprendimus savo. Komisija visiškai remia ECB rekomendacijos tikslus kadangi sankcijos gali reikšti labai daug finansinė prasme ir reputacijos prasme ir galima bus juos apskūsti, tai taisyklės turi būti aiškios, nuseklios ir užtikrinti teisinį aiškumą. Komisija neturi jokio rimto surūpinimo dėl ACB rekomendacijos ar Europos, Sąjungos, o, Europos parlamento jos nuomonės. Tačiau komisijos teisės tarnyba yra aptikusi du teisinius netitikimus dėl ACB rekomendacijos ir parlamento nuomonės projekto bei reglamento dėl bendro priežiūros mechanizmo. Vienas iš tų dalykų yra susijęs susijęs su teisė, teisiniu pagrindu ir galiomis e, sankcijas numatyti ne tik pagal ECB taisyklės, bet ir tiesiogiai taikoma sąjungos teisė. Kitas dalykas yra taip pat susijęs su sankcijomis. ECB ir parlamento nuomonėmis, nuomonėmis siūloma ECB numatyti lankstumą, nukelti paskelbimą apie sankcijas po to, kai bus e, apskundimo procedūra baigta nagrinėti iki to laiko biudžeto. Aš matau logiką tokiame pasiūlyme, tačiau yra teisinis netitikimas dėl bendro priežios mechanizmo reglamento, nes ten sakoma, kad ECB e, skelbia apie sankciją, nežiūrint to, ar buvo apskundimas, ar ne. Ir mes turime bandyti ieškoti sutarimo, kaip išspręsti šią problemą. E, komisija patvindi savo nuomonę per ateinančią savaitę, tai dirbs tiek su ECB, tiek taryba, tiek su parlamentu, kad būtų užtikrinta, jog ECB turės visas priemonės priemonės, kurios leistų veiksmingai taikyti ES bankysės taisyklės dėl statistinių duomenų. Komisija 13 spalio paskelbė savo nuomonę ir mes sveikiname CB pasiūlymą suderinti reglamentą dėl statistinės informacijos e, rinkimo su naujomis ECB E, funkcijomis, atliekant rizik, pagal riziką įvertintą priežiūrą. Mums reikia konfidencialaus statinės informacijos e, perdavimo mechanizmo, kuris leistų mums atlikti makroprudencinę priežiūrą. Ir reikia taip pat užtikrinti, kad duomenų reikės, duomenys reikės rinkti ir teikti tik tai vieną kartą. Mes pritarėme parlamento taip pat pozicijai, kuri atsispindė kon pranešime dėl statistinės informacijos konfidencialumo ir mums visiškai tinka tai, ką siūlo parlamentas šioje srityje. Ačiū. Dėkui. E, tiksliai trys minutės. Sveikinu. Dabar žodis ponui Balt. EPP e frakcijos vardu dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. EPP frakcija džiaugiasi šios dienos diskusijomis. Nes čia kalbam apie tai, kad turėtų būti patikslinta Europos centrinio banko kompetencija, kalbant apie statistinius duomenis, kalbant apie galimybės taikyti sankcijas. Manau, kad čia e, turi būti tam tikros taisyklės, kur būtų laikomas. Ekon komitetas jau pareiškė savo nuomonę ir manau, kad mes, kiti Europos parlamento nariai šioje srityje pasinaudosime savo kontrolės e, kompetenciją, kai dėl statistinių reikalavimų Europos centrinis bankas turi užtikrinti, kad konfidencialūs duomenys tokiais ir liktų. E, kaip EPP frakcija mes turime na, tam tikrų išlygų, kai dėl proporcingumo. E, be abejo, tai yra vienas iš svarbiausių principų. Reikėtų užtikrinti, kad nebūtų pernelyg daug naštos mažoms ir rytinėms įmonėms, nes atskirų duomenų kai kuriais atvejais nereikia, nes nacionalinės struktūros užsima statistinių duomenų rinkimu. Tad manau, kad nereikėtų pernelyg daug tų ataskaitų norėti surinkti. Svarbu turėti aiškę, tvirtą struktūrą, svarbu, kad duomenų rinkimas ir jų apdorojimas veiktų sklandžiai. E, egzistuoja ir sektorinės direktyvos, jas taip pat reikia atsižvelgti. Europos centrinis bankas taip pat turėtų tai prisiminti. Tai yra labai svarbu e, tam, kokiu ritmu turė, ir, ir kokio dydžio ataskaitos turėtų būti rengiamos. Bendradarbiauti su nacionalinėmis e, kompetentingomis struktūromis taip pat yra labai svarbu, nes būtent jos pirmiausia ir užtikrina konfidencialumą. Be kita ko, dar yra ir tarptautinis lygmuo, kurį norėčiau paminėti konkurencijos sąlygos, proporcingumas baudų yra tie klausimai, kur pasiūlė ekon komitetas keisti startautinę praktiką. Dėkoju. Dėkoju, kolega Mavrydės turi žodį. Dvi minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, sankcijos numatomos dėl to, kad nesilaikoma reikalavimų ir sprendimų. Ir e, buvo pasiūlymai padaryti tam, kad ECB uždaviniai būtų sudenti su reglamentu dėl bendro priežios mechanizmo. ECB galių aprieptis taikyti sankcijas išplėsta tam, kad būtų sukurta vientisa sistema ir ECB galėtų taikyti administracinės e, nuobaudas susijusias su priežiūros e, jo uždaviniais. Šiuo aspektu Ekon komitete mes pateikėme pasiūlymą tarybai ir siekėme pagerinti tekstą dėl keleto dalykų, įskaitant tris dalykus. Pirmiausiai norime akcentuoti, kad ECB veikia e, taikydamas vienodas sąlygas, vienus reikalavimus visoms kredito įstaigoms, nediskriminuodamas nei vienos valstybės narės. Antra, e, teigiame, kad laikotarpis, per kurį e, numatomos baudos, prasideda nuo tada, kai buvo priimtas sprendimas pradėti pažeidimo procedūrą, o ne nuo dienos, kai užfiksuotas pažeidimas. Trečia, reikia užtikrinti skaidrumą, e, skelbiant sprendimą be atidė, netidėliojant ir neatidėlioti E, trejiems metams po sprendimo, tiksliau atidėti e, sprendimo skelbimą trejiems e, metams trims metams, jeigu jo paskelbimas iškart sukeltų didelę grėsmę. EPP pateikė vieną pakeitimą dėl platesnės uh, E, išlygos, kuris leidžia nukelti sprendimo dėl baudų paskelbimą neribotam laikui iki to laiko, kol visos teisinės apskundimo priemonės ir, ir procedūros yra baigtos. Dėl skaidrumo principo mes manome, kad galėjo būti būdas užtikrinti subalansuotą frazę, e, sakant, e, skaidrumas ir teisingumas. Esiryhmän puolesta yksi minuutti. Dėkui. Atsar frakcijos vardu ponas Ožog. Labai dėkui, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Pastaroji finansų krizė pakirto pasitikėjimą bankininkystės sektoriumi. Labai svarbu turėti gerą priežiūros sistemą ir pakankamai skaidrumą siekiant uh, užkirsti kelią tokioms krizėms. Uh, ir situacijoms, kurios atsitiko per tą krizę. Statistinės informacijos mainai yra labai svarbus. Vis tik turime apsaugoti konfidencialę ir jautrę informaciją. Aš e, pritarčiau abiejų pranešimų principiniams teiginiams ir aš manau, kad tiekimi pakeitimai yra subalansuoti. Vis tik e, yra tam tikros politinės grėsmės, kai tokios svarbios nacionalinės kompetencijos yra perkeliamos į ES lygį. Šios nuostatos yra platesnio paveikslo dalis, kuriuo siekiama integruoti įvairias valstybių narių sistemas, tame tarp ir finansinės sistemas. Dėl to esu skeptiškai nusteikęs. Dėkui Van Neuvenhuizen, Tris minutės Aldė frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams bei visiems kolegoms, kurie atliko tokį didelį darbą. Šiais pastaraisiais metais matėme, kad bankų nedekvati priežiūra gali turėti katastrofiškų pasiekmių finansų rinkoms ir visai ekonomikai. Lapkričio ketvirtą dieną bankų sąjunga buvo įkurta ir bankai svarbiausiai dabar yra prižiūrimi Europos centrinių banko. Tad yra labai svarbu, kad Europos centrinis bankas galėtų e, efektyviai ir teisingai įsikišti visais atvejais, kai yra problemų. Ir visą tai tam, kad nesidurtume vėl tokių pačių finansų krizės problemų kontekste. Taigi šie abu pranešimai yra ypatingos svarbos. Renkiančius pranešimus e, trys dalykai buvo svarbiausi. Pirmiausia, buvo keliamas tikslas sustiprinti finansų sektorių. E, tinkama priežiūra e, padeda kovoti su blogomis situacijomis. E, tuo būdu siekiama sustiprinti pasitikėjimą ES lygmenių ir tarptautinių lygmenių ES kredito institucijomis. Finansinis patikimumas taip pat turi būti stiprinamas. Sankcijos bankams, kurie nesilaiko numatytų teisės aktų, turi padėti e, grįžti, taip sakant, į teisingą kelią, kad e, baudas svarbu, kad mokėtų tie, kurie tas taisyklės nu, pažeidžia. E, tyrimas dėl padarytų pažeidimų turėtų prasidėti e, ir baigtis per protingai e, trumpą laikotarpį arba per protingai ilgą laikotarpį. E, sankcijos turėtų būti skelbiamos tada, kai baigėsi tyrimo rezultatai ir kai jie jau yra galutiniai. Ir dar vienas dalykas. Bankams teikiamos informacijos kokybė. Ir kokybė, tos, labai svarbu, ir kokybė tos informacijos, kurią bankai tenka priežiūros institucijoms. Ačiū, kolega Matijas. Pusantros minutės kolegai Matijas. E, Pirmininkas atsiprašo ponas Gygold, žaliųjų frakcijos vardu. Taip, dėkui pirmininkė ir labai trumpai, mėly kolegos. Kate uh, Swinburne uh, ir uh, kolega parengė pranešimus, kuriems mes galime visiškai pritarti. Keletas pastabų dėl statistikos. E, kalbant apie ECB atliekamą priežiūrą. Problema ne teisės akte, o praktikoje. E, kyla klausimas, ar ECB e pakaks registruoti paskolas, kurios siekia daugiau kaip 50 e, tūkstančių eurų. Ar, ar e, ši riba yra tinkama? E, buvo taip pat užsiminta apie tai, kad pernelyg galbūt entuziastingai žiūrima į ataskaitų teikimą, ar tai nebus pernelyg didelė našta E, na, o dėl sankcijų ir skelbimo apie jas net ir tais atvejais, jeigu e, teikiama apeliacija, e, teisiškai žiūrint pagal teisės viršenybės principą, e, negalima užbėgti galutiniam nuosprendžiui už akių, e, e, nes e, gali atsitikti taip, kad ta sankcija ims veikti vien dėl to, kad e, ji buvo viešai e, paskelbta. Aš e, labai tikiuosi, kad komisija sugebės išspręsti problemą susijusią su 87 straipsniu. Oflin, EFDD frakcija, pusantros minutės. Per pastarąjį ekon komiteto posėdį pasakiau ponui Dragi, kad labai jo gailiuosi, gailiuosi ir dabar. Uh, Jūs galite koreguoti ad hoc ECB galės ir kompetencijas kiek tik norite. Bet e, tik tai panaikinti nacionalinės vyriausybės, nacionalinę tapatybę, nacionalinius rinkimus e, įmanoma sukurti tinkamas sąlygas e, vienos valiutos zonai jums e, tektų e, negailestinga politinė jėga e, primesti pokyčius vienai ar kitai valstybei. Esu įsitikinęs, kad to niekada nebus, nes rezult... vienintelis rezultatas yra galimas tai atsisakyti euro kad nacionalinės vyriausybės ir toliau išliktų atsakingas nacionaliniams gyventojams, kad silpnesniuose vietose galima būtų laisvai taikyti koregavimo mechanizmus. Aš manau, kad bandoma, nesėkmingai bandoma suremontuoti e, transporto priemonė, kuri iš esmės yra e, netinkama e, vairuoti. Ponas Marusik, pusantros minutės, prašom. Gerbiamas pirmininkė, ponės ir ponai. Jau beveik vidurnaktis. Ir tai e, rodo, kad jeigu mes dar vis esame salėje, tai tie klausimai mums rūpi. Kalbame apie Europos centrinio banko funkcionavimo detalės, bet krizė, kurios bijome, vis tik tai kyla iš visai skirtingo šaltinio. Tai yra, susiję, yra susijusi su sistema, su institucijomis ir Europos centriniu banku. Šis bankas funkcionuoja kaip institucija, kuri kontroliuoja eurų atsargą, europasiūlą. Ir tai reiškia, kad euro nuvertėjimas yra naudingas Europos centriniui bankui. Tuo pačiu metu tai rodo, kad visi vartotojai šios valiutos patiria nuostolius. Ji nuvertėja. Nacionalinė ekonomika valstybės anksčiau turėjo savo valiutą ir galėjo kontroliuoti ją praeitie. Dabar mes e, tą didžiulį parazitą maitiname ir jis yra visų bėdų šaltinis. Mes neturėtume e, e, prarasti bendro vaizdo, žiūrėdami į vieną pušį. Dėkui. Toliau ponas Ferberis, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, ponė komisarė. Klausimas yra ne tas, ar mes už eurą ar prieš eurą, bet tiesiog klausimas yra toks, kaip Europos centrinis bankas galėtų būti e, paremtas įvairiausiamis priemonėmis, kad jis geriau atliktų jam tenkančias užduotis. Europos centrinis bankas turėtų e, nuspręsti turėtų turėti galimybę nuspręsti imti sankcijų prieš tuos bankus, kuriuos prižiūri, kurie nesilaiko nustatytų taisyklių. Viskas, kas yra susijęs su nacionalinė priežiūra, e, liks galioti ir e, tik egzistuos papildoma Europos centrinio banko priežiūra. Mes kaip EPP džiaugiamės tuo, kai dėl sankcijų aš buvau savo frakciją atsakingas už šio klausimo kuravimą. Reikėtų e, atsisakyti dviejopų nuobaudų. Tiesiog dėl sankcijų turėtų būti sprendžiama tada, kai baigtos visos teisinės procedūros. Turėtų būti remiamasi taip pat nacionalinėmis priežiūros struktūromis. E, svarbu taip pat išsiaiškinti, kur patenka pinigai. Mane labai nustebino, kad norima sankcijų pagalba e, finansuoti e, pertvarkos mechanizmą. Visą tai nebūtų labai išmintinga, reikėtų um, pasakyti, kad iki šiol taikytos sankcijos nebuvo labai didelės. EPP klausia, ar yra keičiamasi nuomonėmis tarptautinių lygmenių ir aš tikiuosi, kad taryba imsis nagrinėti šį klausimą. Ačiū. Oli Redin. Ponas Fernandės. Muchas gracias, presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, bankų sąjunga yra kuriama, bendras priežiūros mechanizmas, kur vadovauja Europos centrinis bankas, jau pradėjo veikti. Mes netrukus turėsime taip pat ir bankų pertvarkos fondą ir tikimės, kad bus ir naujų iniciatyvų, kurie padės užtikrinti indėlių saugumą. Šiandien suvokiama, kad tik 55 milijardai eurų buvo numatyti iki 2024 metų šiame fonde. E, socialistų frakcija pateikė pakeitimą, kurio tikslas yra užtikrinti, kad pajamos gautos iš sankcijų, kurias pritaikys Europos centrinis bankas, taip pat galėtų būti, kad, kad lėšos iš tų sankcijų galėtų patekti į šį, į šį patį fondą. Ponas Ferber minėjo apie papildomos pajamas, nes jų, nes tų išteklių nėra daug. Tada aš norėčiau paraginti visus pritarti mūsų pakeitimui, nes tai sustiprina Europos bankų sąjungos projektą ir tai padės mums greičiau išeiti iš susikloščiusios krizės. Ačiū. Dėkui, kolega Liukė. Minutė. Pone pirmininkė, Dėl šio pranešimo nėra jokių problemų, jeigu pritarėme bankų sąjungą, jeigu pritarėme tam, kad Centrinis Europos bankas prižiūrėtų svarbiausius eurozonos bankus. Bet tai štai čia ir yra silpniausia vieta ar institucija, kuri yra. E, Tad ar ta institucija turėtų prižiūrėti visą bankų sistemą, ar, ne, nes tas priežiūros institucija pati yra bankas, ar nėra čia interesų konflikto. Uh, Europos centrinis bankas gali vykdyti kitokią monetarinę politiką. Jis perka uh, vertybinius popierius, kad turėtų uh, laisvų pinigų. Tad dabar ši institucija taps atsakinga už visą bankų sektorių. Ji bus atsakinga už, ko gero, mažų ir vidutinių neprūpinimą reikiamomis paskolomis. Tai būtų supergalios, kurias būtų labai sunku demokratiškai kontroliuoti. Ir nežinau, ar Europoje mums reikia šito viso, greičiausiai ne. Kola. Dėkui. Pana Saneman. Šiandien uh, e, žengėme naują etapą euro istorijoje. Uh, Europos centrinis bankas įgauna naujų galių. Uh, nes anksčiau tokių galių Europos centrinis bankas neturėjo, tai yra naujos sisteminės galios. E, iki šiol e, taip nebuvo. Dabar mums sakoma, kad situacija vis sudėtingesnė, sakoma, kad kyla vis didesnės grėsmės mūsų visuomeniai. Mes, skeptikai, sulaukime priekaištų, kad neva norime primesti nacionalistinę ideologiją visiems, bet taip nėra. Bet mes esame apskritai prieš eurodės, tai yra bloga politinė mintis, tai e, yra politinio elito, elito užmačia ir nuo jos kenčia paprasti žmonės. Mes esame pragmatikai, sakydami, jog ši valiuta turėtų išnykti iš tikrųjų. Dėkui. Ačiū kolega Tomčiu. Za besedo spoštovane kolegice in kolegi. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Apie bankus dažnai kalbame ir noriu padėkoti abiems pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Visi sutinkame, kad pasaulinė krizė atnešė daugybę problemų, kai kurios valstybės narės jau jas baigė išspreis, išspręsti. Tačiau ta krizė yra bankų netinkamo veikimo rezultatas. Sistema buvo blogai valdoma, nenorime, kad tai pasikartotų ir todėl mes turime užtikrinti, kad ECB apgins mūsų interesus visų įmonių, bankų interesus. Tam reikia tinkamo reglamentavimo ir tai yra labai gerai. Didesnės galios, tačiau reikalauja ir didesnio skaidrumo. Būtent šito tikimės. Dėkoju. Dabar pusantros minutės ponui Stolojanui. Dėkoju, pirmininkė. Noriu e, pritarti tarybos pasiūlymui e, susijęti ECB galės su naujaja priežiūros funkcija, e, prižiūrint svarbiausius ES bankus. Galima svarstyti E, taip pat, kad tos galios, jeigu nebus suteikta galimybė taikyti sankcijas, jeigu ECB taisyklės būtų laužomos ir be galių gauti būtiną informaciją, kad galima būtų atlikti priežiūros funkciją, kad tokios galios e, be šių įgaliojimų pakirstų pasitikėjimu visų priežiūros procesu ir pakirstų ECB patikimumą. Aš norėčiau, kad ir ECB ir taryba atsižvelgtų į Europos parlamento rekomendacijas, kadangi jos atneša daugiau aiškumo, daugiau skaidrumo procesuose, kalbant apie santykius tarp ECB ir valstybių narių centrinių bankų. Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Nidermajeris. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. E, Lorde Hilai, pirmiausia, norėčiau pasveikinti ankstesnės kadencijos parlamentą ir tarybą už tai, kad leido baigti kurti bankų sąjungą, tai puikus rezultatas Europai, mes dabar galime dirbti toliau. Taip pat norėčiau palinkėti kuo geriausios ploties Europos centriniam bankui. Procesas dėja nesibaigė, nes dar liko neįspręstų klausimų ir turime galvoti, kaip užtikrinti, kad teisės aktai veiktų kaip norėta ir mes turėtume uh, uh, galvoti apie pagalbą likvidumo skubę bankų sąjungoje ir panašius dalykus. Uh, Manau, kad pranešėjai atliko puikų darbą. Pirmasis pastebėjimas dėl sankcijų. Pusiausvyrė tarp skaidrumo ir veiksmingumo bei tvirtumo. Tai labai svarbu finansų sektoriui, nes jeigu, pavyzdžiui, bus per anksti paskelbta apie baudas, tai gali kainuoti labai daug. Dėl to remiu kompromisą, kurį pasiekė komitetas dėl statistikos. Aš galiu pasakyti, kad centrinių bankų e, reikalavimai pernelyg dideli. Norėčiau, kad ECB ir e, taryba paprašytų, pagalvotų, kaip sumažinti e, statistinių reikalavimų naštą finansų sektoriui. Dėkoju. Toliau ponė Maletič, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Lorde Hilai, pranešėjai, būtina sąlyga veiksmingai priežiūrai yra kokybiški duomenys, taip pat e, nuobaudos už trūkumus. Pranešimai skirti tam, kad sustiprintume šiuos aspektus ir bankų sąjungą, kuri yra mūsų galutinis tikslas. Dėl to mes pritarėme pranešimams ir e, pritarimas atsiskindi diskusijose. Sutinku su tuo, kad tam, kad ECB galėtų vykdyti savo funkcijas, jisai turi e, turėti galimybę naudotis konfidencialiais statistiniais duomenimis, bet sistema turi būti paprasta ir aiški, reikia atsižvelgti ir į nacionalinės procedūras, kalbant apie sankcijas. Priežiūra turi būti lydima priemonių, kad bankai e, siektų ištaisyti trūkumus nustatytus. E, tačiau turime padalyti gerai funkcijas tarp Europos ir nacionalinių lygmenų, tarp ECB, ECB ir nacionalinių bankų. Manau, kad pranešimas žengia teisinga linkme. Ačiū. Dabar ponas Karas, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, ponios ir ponai. Mes be jokių išlygų pritarėme Europos bankų sąjungai. Esame patenkinti tuo, kad šių dviejų pranešimų dėka sukūriamos dvi papildomos priemonės Europos centriniam banku. Viena vertus atysniai duomenys, antra vertus sankcijų mechanizmas. Tuo būdu e, bankų sąjunga galės veikti sklandžiau, kai dėl statistikos trūksta proporcingumo principo didesnio pabrėžimo, nes kol kas apie tai nebuvo pakankamai kalbama, nei pakankamai gyvendinama. Kai dėl sankcijų mechanizmo mes jam pritarėme, kadangi teisės aktai be galimybės bausti pažeidėjus, tai tas pats kaip e, žuvis be uodegos. Reikėtų viena vertus taikyti sankcijas prasiekaltusiems ir kita vertus taikyties reikėtų tada, kai jau buvo išnaudoti visi kiti teisiniai keliai, nes priešingų atveju pažeidėjas nukentėtų du kartus, bet taip pat rinkos mechanizmai pradėtų veikti ir tai galėtų turėtų poveikį bankams ir finansų rinkoms. Galėtų nukentėti tie, kurie nėra niekaip susijęs su sankcijomis. E, projektai yra pakankamai subalansuoti ir tai bus labai svarbus etapas užtikrinant didesnį saugumą mūsų finansų sistemoje. Ačiū. Pakalbė. Žodis ponai Kircas, pusantros minutės. Dėkoju, pirminkė. Aš e, norėčiau pritarti savo pasisakymę ketvirtajam pakeitimui, kur kalbama apie tarptautinį tarptautinę ir globalę sankcijų dimenciją. Reikalas tas, kad JAV taiko griežtesnę administracinių sankcijų sąrangą, lyginant su tuo, ką matome Europos Sąjungoje. E, tai gali sukelti konkurencijos iškraipimus globalioje rinkoje, gali atsirasti stimulų E, iš Amerikos pusės taikyti labai didelės sankcijas ir spaudo žinau, kad tokiu atveju yra. Aš manau, kad šiuo pakeitimu einame tinkame kryptim. Dėl kitų dalykų pasakysiu, kad bendras vaizdas yra geras, mes matome, kad priimtas politinis sprendimas dėl bankų sąjungos, matome, kad ECB e direktorius yra kompetentingas, yra dinamiškas, veiksmingas, imasi tinkamų iniciatyvų. Turime taip pat pagirti Lordą Hillą, nes jisai juda pirmyn labai efektyviai ir taip pat ir e, ekon komiteto nariai, kurie atsako ir kuriuoja šiuos reikalus, e, dirba taip pat labai gerai. Dėkui. Seuraavaksi Dėkui. Dabar e, spontaniškų pasisakymų procedūra. Du norintys kalbėti. Pirmiausia, ponas Marijas. Dėkoju, pirmininkė. Kalbu apie interesų konfliktą. Europos centrinis bankas e, E, vykdo finansų politiką ir jo kompetencijos čia labai padidėjo. Tuo pat metu e, jo e, priežiūros įgaliojimai taip pat labai platus. Jis prižiūrės 130 bankų, kuriems tenka apie 81 procentas viso Europos zonos bankų turto. Mes žinome, kad Europos centrinis bankas yra e, supirkęs e, Europos valstybių obligacijų už didžiulę sumą. ECB e taip pat veikia kaip vadinamasis techninis patarėjas, tad matome čia aišku interesų konfliktą. E, labai blogai, kad Europos centrinis bankas neturi jokios politinės atsvaros. Anunciar o que entendemos ser um complexo extravasamento do papel do BCE. Ponas Veigas, uh, mes matome, kad ECB uh, mandatas uh, mm, yra plečiamas kriziai įsi, įsiplečiant, ECB antrinėje rinkoje pradėjo pirkti e, antrinius skolos e, instrumentus, e, pradėjo supirkinėti toksinės obligacijas. Taigi ECB įtakoja tokias sferas kaip socialinis saugumas ir gerovė. Jis turi tokių galių, kurių neturi jokia uh, ES institucija, kaip e, pinigų politika ir bankų priežiūra gali būti sutelkta vienoje institucijoje. Aš manau, kad ES teigėjai vartosi grabe dėl to. Visos šios reformos, apie kurias mes čia kalbame, praktiškai reiškia, kad e, demokratinis Europos gyvenimas e, patiria didžiulį sukrėtimą. Aš norėčiau pono Viegas paklausti, ar jis priimtų mėlynosios kortelės klausimą. Ponas Kygold nori paklausti. 30 sekundžių, ponė Gygold, jums užduoti klausimą. Labai trumpai e, turiu pasakyti, kad na, tikrai jau man atsibodo. Kalbame apie E, du konkrečius teisės aktus. Kai kas e, tačiau aiškina, kodėl euras yra negeras dalykas, kiti skundžiasi apie trejetuko funkcijas, kiti kalba apie ECB įgaliojimus. Ar negalėtumėte laikytis šios diskusijos temos? E, mane tai tikrai nervina. Turite apsispręsti, ar tokioje diskusijoje norite dalyvauti ar ne. E, pirmininkas, e, tikro klausimo čia tarsi ir neišgirdau, bet ponas Viegas galite sureaguoti. Na, e, dėkoju, turėčiau dar daug ką pasakyti, todėl ačiū ponui Gygoldui, jis leidžia man uh, užbaigti savo loginį pasisakymą. Uh, ECB neturėtų uh, turėti vien tik tai techninę uh, funkciją. Uh, E, šita techninė diskusija yra klaidinga, nes ECB funkcija yra didžiai politiška. TSN Lordi Hille, korkeintaan kaksi minuuttia. Lordas Hillas, daugiau kaip dviems minutėms komisijos vardu. E, ačiū pirmininkė, nors ir vėlu, bet diskusijos buvo labai įdomios ir ponas Gilgot mūsų gražino į techninius dalykus. Būtent tą mes ir e, svarstame šiandieną. Tai rodo, kaip svarbu yra įgyvendinti. E, Užtikrinti gyvenimą gerą visų sutarimų, nes, kaip žinome, e, velnės slepiasi detalės ir reikia jas labai gerai įsižiūrėti. Komisija jau yra patvirtinusi savo nuomonę, kaip sakiau, dėl statistikos rekomendacijos ir patvirtins nuomonę dėl sankcijų rekomendacijos per atintimiausias savaitės. E, Išgirdau, ką e, sakė nariai šį vakarą, kai kurie dar yra salėje iš jų. Buvo kalba apie tai, kaip svarbu užtikrinti duomenų konfidencialumą, e, proporcingumą atskaitomybės, vienodą e, sąlygas visiems ir būtinybę užtikrinti gerą priežiūrą. Aš tikrai daug galvosiu apie tuos visus dalykus. Esu dėkingas Europos Centriniam bankui už dvi rekomendacijas. Mano nuomonė, tai yra geras pagrindas Europos parlamentui, komisijai ir tarybai dirbti. Manau, jog yra nepaprastai svarbu mums turėti tvirtą, e, teisinę prasme patikimą sankcijų sistemą. Kaip sakiau, yra tam tikrų techninių teisinių e, dalykų, klaustukų dėl e, vienos iš rekomendacijų teisinio pagrindo. Aš ir toliau glaudžiai dirbsiu su parlamentu, Europos centriniu banku ir taryba, kad mes užsitikrintume subalansuotą rezultatą. Manau, kad nariai būtent to ir nori. Ir baigdamas norėčiau padėkoti poniai Svimborn ir ponui Gualtieri už jų pranešimus, nes manau, kad jie mums suteikė daug uh, E, dalykų, dėl kurių galime pamastyti toliau ir kad rasime kelią, kaip dirbti toliau. Dėkoju Lordui Hilui. Dabar e, pranešėjai, kuriems skiriu po dvi minutės daugiausiai. Pirmasis ponas Gualtieri, prašom. Grazie. Dėkoju. Nemanau, kad man prireiks dviejų minučių. Nes kai dėl pranešimo dėl statistikos pasiekime platų konsensusą, sutarėme ir su Europos komisija. Tad manau, kad rytoj plačia balsų daugumą patvirtinsim šiuos du dokumentus. Ir labai džiaugiuosi, kad viskas vyksta būtent taip. Be abejo, dar tam tikrų problemų yra, politinių ir teisinių požiūrių dėl kito pranešimo. Visą tai, ką minėjo ponas komisaras, man atrodo, yra labai svarbu. Jis kalbėjo apie tam tikras abejones susijusias su teisiniu pagrindu bei su atitikimu SSM e, reglamentui, bendro priežiūros mechanizmo e, reglamentui. Tai Manau, kad tai gali turėti įtakos balsavimo sprendimas pranešimo. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Pone Svimbarn kalbės. Prašau, jums taip pat dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Regis, vėlyvas metas ir iškilo techninių problemų. Aš tikiuosi, kad mano kolegos rytoj tarybai pasiūs labai aiškę žinę dėl e, skaidrumo ir uh, duomenų atskleidimo. Aš e, esu tikra, kad kol kas e, išlieka neįspręstas klausimas e, dėl to, ar reikia skelbti apie sankcijas, jeigu yra galimybė apskūsti. Taip pat aš manau, kad tai reikia subalansuoti E, subalansuoti šios ataskaitos ir BPM reglamento reikalavimus, taip pat atsižvelgti ir į egzistuojančius kitų direktyvų reikalavimus. Esu tikra, kad mano kolegos rytoj pas jūs labai aiškia žinia dėl viešo duomenų atskleidimo. Dėkoju, ponė Svinburn. E, diskusiją šiandien baigiame. E, dėl tų pranešimų balsuosime rytoj. Kitas posėdis įvyks rytoj, 26 lapkričio trečiadienį, nuo 9 iki 14 valandos. Po to bus popietinė sesija.